Good morning, everyone. I hope you have... Labas rytas visiems, tikiuosi, kad pasėmėte savo balsavimo korteles. Pradėsime nuo elektroninio balsavimo, tad prašau įdėti savo korteles į įrenginius. Pirmiausia, šiandieną balsuosime dėl prieštaravimų dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų pateikimo rinkai. Tai yra 1507, 59122, mono 80, NK 603 ir kiti iš dviejų ar trijų atskirų modifikacijų tais pačiais numeriais. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras balsavimas vėlgi. Prieštaravimas pagal darbo turkos taisyklių 106 straipsnį genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21. Pradedame balsavimą. Dabar periname prie ponios Gardinio pranešimo. Da, tai yra e, keičiantis sprendimas dėl sąjungos civilinės saugos mechanizmo. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaiko, priimta. E, Pažiūrėt, du, kas e, prie, už, prieš, susilaiko. Redžio 14, už, prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Regi 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 103, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 109, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 101, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 108, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Reikia 18, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Reikia 19, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 110, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Reikia 20, kas už, prieš prieš susilaiko. Nežinau, ką žalieji daro. Atsiprašau, turiu užduoti tokią klausimą. Atmesta. Deve keturi, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 111, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 112. Ne, šis atkrenta. 113. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi Norite pasitikrinti dėl regi 21? Dėl 113, 113 buvo priimtas. Gerai, pasitikrinkime. 113. Balsavimas baigtas. Priimta. 115 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 kas už, prieš, susilaiko, EPP, dėl 116 jūs už, dar kartą 116 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 116. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas priimta. Atsiprašau, dar labai anksti, sako pirmininkė. 114. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 119. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 120. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 121 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 113 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 133. Kas už? Prieš? Dar kartelį. 133. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime dėl 133. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 134 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 23, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 24, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl Regi 24. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 14, kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 regi, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 135 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 26, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 136, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 137, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 137, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 138 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 139 ir 140 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 142 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Regi 27, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Daug lapų reikia praversti. 219. Kas už? Prieš? E, susilaiko? Atmesta. E, pač šeši. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. E, pač septyni. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 221, 227 kas už prieš susilaiko atmesta. 224 kas už kas už 224 prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 224. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 225 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. DV8, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. DV9, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 226, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 35, kas už, prieš, susilaiko, priimta. E90, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 228, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 229 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pačia 8 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 230 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 36 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 231 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 232 Antras, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 233, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 37, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 234, kas už, prieš. Pasitikrinkime 234. 235 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 238 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 237 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 236 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 239 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 240 kas už, prieš, Pasitikrinkime 240. Atmesta. 241 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 242 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 243 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 245 už, prieš, susilaiko atmesta, 22 kas už, prieš, susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas. Pranešėjo patikė šį žodinį pakeitimą. E, pirmo straipsnio 15 punktas B e, papunktis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. DV11 Kas už, prieš. Atkrenta šis. 2.48 ir 2.49 kartu. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 250 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 251 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime 251. Pradedame balsavimą. Atmesta. Reikia 38 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 912 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 252 kas už, prieš susilaiko atmesta. 253 kas už, prieš susilaiko priimta. Pačia 9 kas už, prieš susilaiko priimta. Regi 1 kas už, prieš susilaiko priimta. 24 kas už, prieš susilaiko atmesta. 25 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl pirmo. Balsavimas baigtas. Priimta. 26 kas už, prieš, susilaiko, atmesta, 27 atkrenta, 28 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regidu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 30. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 8 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 49 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Nemačiau visų rankų. Jeigu būčiau pasakiusi, nemačiau žaliųjų, būtumėte juokęs iš manęs. Balsavimas baigtas priimta. 50. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta. 51 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 52 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 52. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 54 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 55, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 57, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 59, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 7 kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi 8 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas kas už, prieš, susilaiko priimta. 60 už, prieš, susilaiko atmesta. Pačia 3 kas už, prieš, susilaiko, priimta, regi 9, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 62, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 63, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 67, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 65, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 66, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 73, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 74, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 74. Pradedame balsavimą. Priimta 75 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 76. Ne, gerai, pasitikrinkime. 75. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Žinau, kad skirtumas buvo nedidelis, bet visgi atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 78 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 77 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pačiat keturi. Ne, šis atkrenta. 79 ir pačiat penki kas už, prieš, susilaiko, priimta. 80 kas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime dėl 80. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 81 regi 11. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 82. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 83. Kas už, prieš prieš, susilaiko atmesta. 84 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 84, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl aštuntojo. Balsavimas baigtas priimta. 9.2. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Reikia 12. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 9. Kas už? Prieš susilaiko, priimta. 85, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 85. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 86, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 87, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 88, kas už, prieš prieš, susilaiko, priimta. 89 kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime 89-ąjį, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 90 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Regi 13 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 iki 93 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 94, 95, 96, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 90, 97, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 98, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Sveikinu. Dabar balsuojame dėl pranešimo savo iniciatyva Europa kelyje, ES ateities judumo darbo tvarkė. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Dešimtas kompromisas, už, prieš, susilaikė primta. Trečias kompromisas, už, prieš, susilaikė primta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaikė primta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė primta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė primta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. 32 už, prieš, susilaikė primta. 35 už, prieš, susilaikė primta. 36 už, prieš susilaikė atmesta. 38 už, prieš susilaikė priimta. 39 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. 56 pakeitimas už, prieš susilaikė Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 56 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 58 už. Prieš. Susilaikė priimta. 59 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 66. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 68. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu. 68. pakeitimas, antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 72 kas už, prieš, susilaikė priimta. 73 už, prieš, susilaikė priimta. 74 už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojam dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Sveikinu pranešėją. Tai pavyzdys tokio balsavimo sąrašo su daug kompromisų. Toliau. 19 punktas. Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalise. Miškai. Tai yra ponios konečnos pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas, už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas, už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas, už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas, už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas, už, prieš, susilaikė priimta. 13, už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta, 21 už, prieš susilaikė priimta, 22 už, prieš susilaikė priimta, 23 už, prieš pasitikrinkime, 23 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 24 už, prieš, susilaikė priimta, 26 už, prieš, susilaikė priimta, 27 už, prieš, susilaikė priimta, 28 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 28. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. 31 už, prieš, susilaikė priimta. 32 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė priimta. 37 už, prieš, susilaikė priimta priimta, 38 už prieš susilaikė atmesta, 40 už prieš susilaikė priimta, 41 už prieš susilaikė priimta, 35 už prieš susilaikę priimta, 42 už prieš susilaikę priimta, 3 kompromisas už prieš susilaikę priimta, 49 už prieš susilaikę priimta. 50 už prieš susilaikę priimta. 51 už prieš susilaikę priimta. 54 už prieš susilaikę atmesta, 53 už prieš susilaikę priimta, 55 už prieš susilaikę priimta, 57 už prieš susilaikę priimta, 58 už prieš susilaikė priimta, 4 kompromisas už prieš susilaikė priimta, 64 už prieš susilaikė priimta, 66 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime, 66 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 67 už prieš susilaikė atmesta, 69 už, prieš susilaikė atmesta, 70 už, prieš susilaikė priimta, 5 kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 72 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime 72, jį balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame priimta. 73 už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 75, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 76 kas už prieš susilaikė atmestas, 77 už prieš susilaikė priimta, 78 už prieš susilaikė EKR. Er. Jūs už tada priimta, 79 už prieš susilaikė priimta, 80 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 80 pakeitimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. Aštuoniasdešimt pirmasis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ir galiausia balsuojam dėl viso pranešimo, balsuojam elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Sveikiname. A report by Mr. Dantar. Toliau perdėme prie pano Dantan pranešimo. Direktyvos pasiūlymas dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių. Tvirtinsime nuomonės projektą. Na kągi, pradėkime nuo 82 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 83, 84 ir 96, kas už, prieš susilaikė atmesta. 85, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 87, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 90, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 23, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 94. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 25 pakeitimo. Uh, Niekas nenori balsuoti, ar tiesiog žmonės jau išėjo iš salės. Gerai, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 95. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 26. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 96. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 104 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 107. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 35. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 38. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 39. kas už, kas prieš, susilaikė. EPP 39 patvirtinta. 40 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Taip, man tai taip ir galvoju, bet nemačiau. 108 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 7 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 47, kas už, kas prieš, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 48, kas už, prieš, atmesta. 49, kas už, kas prieš, APP Už, užbalsuojate ar prieš? Gerai, tuomet atmestas. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 58. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 59. už, prieš, susilaikė, atmesta. 60. už, prieš, susilaikė, atmesta. 61. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 62. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas prieš? Kas prieš? Gerai, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Atmesta, atmesta, atsiprašau, sako pirmininkė. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt septintasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Devinioliktasis, kas už, kas prieš susilaikė. Kas prieš balsavo? Na kągi, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimtasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 78. Už, prieš, susilaikė, patvi... atmesta. 79. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas elektroninis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas. Na kągi, mes baigėme balsuoti, dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Kitas darbo atvarkės klausimas yra viešasis klausimas, kuris vyks kartu su Žemės ūkio komitetu. Kalbėsime apie naujus veisimo metodus ir agrikomiteto posėdžių salė yra visa e, šalia mūsų salės, nes klausimai vyks Agri komiteto posėdžių salėje, kuri yra šalia.